Kaip matote, ta nulinio augimo politika yra sudėtinga, nes prioritetų atsiranda naujų e, iš komisijos darbo programos, iš Lisabono sutarties ar parlamento iniciatyvų, tačiau akivaizdu, kad daugiau darbuotojų negalime įdarbinti. Turime perskirstyti personalą iš vieno direktorato į kitą. Dėl to direktoratams atsiranda daug darbo Todėl reikia vykdyti labai protingą personalo politiką komisijoje. Šiai policijai, politikai reikia labai geros informacijos. Kaip matote iš skaidrės, e, čia pavaizduota darbuotojų situacija institucijose. Kaip matote, komisija yra didžiausia institucija, tačiau taip pat matome, kad personalo augimas per pastaruosius 11 metų rodo, kad komisijos personalo skaičiaus padėjimas buvo kukliausias. Taigi, jeigu kalbėsime detaliau apie komisiją, tai šioje diagramoje matome, koks yra mūsų e, darbuotojų susiskaidimas jei kalbėsime apie visas Europos institucijas, tai apskritai e, yra apie 40 tūkstančių postų, prie jų dar reikia pridėti 10 tūkstančių pagal sutartis dirbančių darbuotojų. Tačiau komisijoje na, situacija komisijos pateikta jums ekrane. Turime 35 500 darbuotojų ir pagal kategorijas pareigūnai ir laikini darbuotojai sudaro daugiau kaip 70 procentų, e, pagal sutartys dirbantis ir komandiruoti nacionaliniai ekspertai yra apie 20 procentų ir po to vietiniai darbuotojai, kurie yra mažiau negu 10 procentų, jie dirba mūsų biurose trečiosiose šalise. Kai kalbame apie patikrą, mes neapsiribojame vien tik tai darbuotojais. Mes taip pat žvelgiame į tuos pareigūnus, kurie teikia paslaugas komisijai pagal įvairias sutartis ar stipendijas. Tai kalbame apie informacinių paslaugų tiekimą arba tyrinėtojus, mokslininkus, kurie dirba mokslinės institucijose. Toliau matome, kaip mes keitėme patikros procesą. Kaip žinote, vienas tyrimas buvo atliktas 91 metais. Tuomet buvo nemažai abejonių dėl to patikros metodo, nes buvo dirbama su skaičiais, kur atėjo iš generalių direktoratų. Dabar pakeitėme požiūrį, mes dirbame su informacinėmis technologijomis, su informacija, kuri sukaupta žmogiškųjų išteklių direktorate. Ir direktoratai patys tik patikrina mūsų rezultatus, todėl mūsų duomenys yra tikslus ir galime būti tikrai, jog skaičiai, kuriuos jums pateikėme, yra teisingi. Jeigu pažvelgsime į investicijas rengiantis patikrai, tai turiu pasakyti, kad tik tai 5 procentai žmonių dirbo metus, kad pateiktų šios rezultatus. Ir tai suteikia mums gerą pagrindą sprendimams. Su kai kuriais iš jūsų esame kalbėjęs ne tik apie metodologiją, bet ir patikros kategorijas, kas priklauso veiklos daliai, kas dirba vienoms ar kitoms paslaugoms. Taigi veiklos dalyje mes e, kalbame apie politikos kūrimo skyrius, programų valdymą, teisėkuros ir vykdymo skyrius. Čia turime galvoje tik tai e, kitoje dalyje, tai yra administraciniai darbuotojai, paramos, koordinavimo funkcijos, o neutralūs skyriai, tai yra finansinio valdymo, kontrolės, kovos suskčiavimo ir kalbos paslaugos. Jeigu pažvelgsime į šį grafiką, tai matome, kad mes labai griežtai vertiname darbuotojų darbo aprašymus. Pavyzdžiui, administracinė parama. Pavyzdžiui, biudžeto e, generalinis direktoratas 85 procentai e, jos, jos darbo sudaro papildomas išlaidos. Turbūt to niekur nėra e, finansų ministerija ne viena, taip netraktuojama šalise, tačiau taip yra komisijoje. Ta pati galima pasakyti apie komunikacijos direktoratą ir atstovus spaudai, paslaugos arba mūsų atstovai valstybės narėse, jų darbas yra labai svarbus galėčiau kalbėti ir apie Digit generalinį direktoratą, nes jie teikia ne tik informacinės paslaugas, bet taip pat ir reguliavimo, reglamentavimo e, klausimais. Jeigu kalbėsime apie neutrales funkcijas, čia yra institucijos, su kuriomis jūs dirbate labai artimai, tai yra Olafas, vidaus audito tarnyba ir lingvistinės paslaugos, tai yra vertimas. Visa kita yra veiklos srityje. Taigi, kaip viskas atrodo po, po paskutinės patikros. Čia matome, kad po tokio gana griežti, griežto suskirstimo į kategorijas mūsų rezultatai rodo, kad administracinės ir koordinavimo funkcijos sudaro 29,5 procento matome, kad šios funkcijos, šių funkcijų dalis sumažėjo komisijoje. Daugiau negu 50 procentų mūsų darbuotojų, netgi pagal šitą griežtą suskirstimą, dirba konkrečios veiklos sritise. Be to, kitoje skaidrėje matome, kad jeigu būtume labai tikslus ir išskaičiuotume darbuotojas, kurie dirba kitoms institucijoms, nes mes teikiame tam tikras paslaugas e, kitoms institucijoms e, finansų srityje, informacinių technologijų, publikacijų srityje, nes bandome tokiu būdu sutaupyti bendrai visų Europos institucijų sąskaitą. Taigi, jeigu išskaičiuotume tuos darbuotojus ir stažuotojus, tai mūsų tas skaičius sudarytų 26,7 procento. Taip pat turiu papildyti, kad reikia šį skaičių vertinti iš perspekt, tos perspektyvos, turint galvoje, kokios mes esame institucijos. Žinote, kad turime kalbinių pra, e, aspektų, mūsų biurai yra 27 valstybės narėse Taigi tai nėra įprasta situacija. Prieš dvi savaitės e, lankiausi įsproje ir nustebau sužinė, su, sužinojęs, kad mes atsakingi už brandolinio saugumo valdymą, netgi turime specialų na, ugnegesių būrį. Taigi, yra tam tikrų specifinių dalykų, kurie prisideda prie mūsų išlaidų. Taigi, ką dabar darysime su šiais rezultatais, kaip juos reikėtų interpretuoti. Pirmiausia, mes šią informaciją, informaciją kad sumažintume e, administracinės išlaidas tiems, tiems direktoratams, kurie viršyje e, tam tikrus kontrolinius skaičius. Jeigu direktoratai nesilaiko tų kontrolinių dydžių, mes juos spaudžiam, kad jie sumažintų administracinės išlaidas, kad galime daugiau vis daugiau vienkartinių patikrų darome. Tai padarėme su Eurostatu, nes jie paprašė padidinti personalo skaičių, kad geriau galėtų sekti statistiką Graikijai. Su tuo specialiu patikrinimu mums pavyko padidinti personalą daug mažiau negu jie prašė iš pradžių. Taip pat šios skaičius naudojame reorganizuojant generalius direktortus dėl to, kad sukūrėmi nauji portfeliai, sukurti nauji direktoratai, nepadidinant e, administracinių išlaidų, nes e, mes taikome naują koncepciją, tai bendrų išteklių direktoratą. Ir Taip pat mes vertiname labai griežtai naujų poreikį naujiems darbuotojams ir panašiai. Ateityje mūsų laukia rimta užduotis sukurti išorės veiksmų tarnybą. Mes jau teikiame paslaugas e, ir paramą darbo užmokesčiams skaičiuoti, e, saugumui, logistikai, informacinėms technologijams, nes mes norime pasinaudoti skalės ekonomiką ir norime, ekonomiją ir nori e, poniai Ašton pademonstruoti, kad galima pasiekti to 10 procentų veiksmingumo padidinimo. Manau, kad tą galima pasiekti. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad mūsų paslau, pastangos yra ribotos šioje srityje. Susidurime su tam tikromis kliūtimis, nes susilaukime vis naujų reikalavimų, naujų prioritetų ir visą laiką turime perskirtyti personalą. Potencialą toliau mažinti administracinės išlaidas matau geresnėme darbe su agentūromis. Aš dirbu su aukšto lygio grupe skirta agentūroms, kur dirbame kartu su parlamentu ir taryba. Matau daug entuzijazmo iš parlamento pusės Komisija e, ir komisija taip pat, e, valstybės narės šiek tiek e, abejoja, aišku, kiek galima čia sutaupyti, bet taip pat reikia geriau bendradarbiauti ir koordinuoti mūsų darbą. Noriu Jūs informuoti, kad turime paskirti 50 procentų darbo prieigai prie dokumentų, 60 procentų skirtų darbui su parlamentu. Tai yra 50-60 asmenų, kurie rengia atsakymus į jūsų klausimus. Tai dėl ateičiai reikia siekti ne tik mažinti, kaip sumažinti administracinės išlaidas ir siekti veiksmingumo padidinimo, bet sukurti sąlygas, kad komisija galėtų išlaikyti savo konkurencingumą, žinias ir administracinius pajėgumus, nes to mums reikia institucijose, kad pasiektume rezultatų, kurių iš mūsų tikisi piliečiai. Ačiū, ponė pirminkė. Ringraziamo il commissario per la sua relazione, apriamo il dibattito, do subito la... Ačiū komisijos nariui už ataskaitą. Pradėsime diskusijas. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas komisarė. Šiandien yra džiugi diena, tarsi tą pačią dieną būtų ir Velykos, ir Kalėdos. Šiandien nagrinėjame labai svarbų dalyką, kalbame apie e, komisijos darbuotojus. Mes jau to siekiame nuo 2007 metų kiek, kiekvienais metais vieną kartą apie tai kalbame. Ir taip pat aš esu labai už tai dėkinga. Man atrodo, kad tai yra puikus pavyzdys, kaip galima peržiūrėti savo administraciją. Aš visą laiką esu nustebus, kai vyksta kad darbuotojų patikra naudojami labai pažangus, modernus metodai ir aš tuo labai džiaugiuosi pirmą kartą. Šiandien apie tai kalbame ir aš tikiuosi, kad ne paskutinį kartą, nes iš tikrųjų tema labai svarbi. Aš norėčiau, kad ne vien tik parlamentas, bet ir kitos institucijos naudotų šį instrumentą. Na, bet aišku, šį instrumentą ir toliau turėtų taikyti parlamentas. Mes turėtumėm žinoti, kaip dirba mūsų darbuotojai. Ir mano uh, Klausimas būtų toks, galbūt į šį procesą būtų galima įtraukti ir vadamosius staff agents. Galbūt reikėtų įtraukti ir tuos asmenis, kurie dirba pagal atskirą sutartis, contract agents. Vis dėlto labai e, pamažu mokomasi iš sukauptos patirties. Uh, šioje srityje. Turiu pasakyti, kad e, maždaug pusę pers, už pusę personalo patiriamos papildomos administracinės išlaidos. Kiekviena padori firma subankrutuotų, jeigu jūs jau galėtų leisti tiek daug papildomų išlaidų - 50 procentų. Kaip savo komisija gali tai leisti? Dar vienas klausimas susijęs su jūsų paskutinė pastaba. Ką mes norime parodyti su šia darbuotojų pati, patikra? Kalbant apie darbuotojų patikrą, mes nieko naujo nesužinome apie naują komisijos struktūrą, kiek buvo įsteigta generalinių direktoratų, departamentų ir taip toliau kaip, kokia buvo situacija 2004 metais. Susidaro toks įspūdis, kad dabar komisijoje yra žymiai daugiau vadovų negu kad anksčiau. Yra iš viso šimtas generalinių direktorių postų, nors anksčiau buvo numatyta 84 postai generaliniams direktoriams. Uh, Klausimas, kada bus grįžta prie 84 generalinių direktorių, dabar yra ir žymiai daugiau direktoratų. Kas yra daroma, norint kovoti su tokiu vis didesniu administracijos susiskaldimu? Panašu, kad yra vien tik vadai ir vis mažėja paprastų eilinių. Kaip galima steigti generalinį direktoratą, kuriame yra tiek nedaug darbuotojų? Kalbant apie išorės veiksmų tarnybą. Ta pat irgi galėčiau pasakyti. Tai panašu tam tikrą Meksikos armiją. Kodėl kodėl taip elgiamasi, ko mes siekiame. Aš tikrai esu be galo dėkinga už šią pristatymą ir labai džiaugiuosi tuo, kad buvo tok, tokia darbuotojų patikra atlikta. Ačiū. Domandė, kolega Sondergaard. Ačiū. Ponas Sondega, taip pat klausimą noriu išduoti. E, e, e, Ačiū, aš norėčiau padėkoti už šį pristatymą, jis buvo be galo įdomus. Mano darbo tvarkė parašyta, kad reikėtų kalbėti apie du elementus. Visų pirma, tai yra darbuotojų patikra ir antra, tai yra komisijos narių elgesio kodeksas. Taigi išsunkia kalbėto mikrofonas. Galbūt aš neteisingai viską išgirdau, galbūt komisaras paminėjo ir komisijos narių Elgesio kodeksą, bet galbūt buvo labai nedaug informacijos šiuo klausimu dėl to kodekso. Aš norėčiau pateikti tris klausimus. Bet tai galėsiu padaryti paskui. Grazie, kolega Gair. Ponas Gaja. Ponas Galer, jūs norėjote pateikti tris klausimus apie kodeksą, apie tai bus kalbama vėliau, ar ne? Aš visų pirma norėčiau padėkoti už šį pristatymą. Aš esu naujokas šiame komitete ir dar nedirbau su šiais klausimais. Tačiau išgirdau daug naujų idėjų. Kaip? Reikėtų vertinti komisijos vidinę organizaciją. Komisijos darbuotojo aparatą sudaro tūkstančiai žmonių. Buvo pateikti fantastiniai skaičiai ir tikriausiai jūs nustepsite, jeigu aš pasakysiu, didelio Vokietijos miesto, pažiūrėjau, Kielino, Müncheno administracijoje dirba žymiai mažiau darbuotojų. Aš norėčiau pateikti klausimą dėl to overhead, papildomų administracinių išlaidų. Jūs, jeigu teisingai supratau, kad tas vadinamasis overhead yra vidinės administracijos darbuotojas. Pane Greslė kalbėjo apie tokius skaičius kaip 50 procentų ir 50 procentų. Jeigu iš tikrųjų taip ir yra, man kiltų problemų. Uh, Jeigu mes tiesiog atskirai žvelgtumėm į tokį skaičių, tai aš norėčiau paklausti, kas yra tas overhead apibrėžimas? Kaip komisija tą supranta? Galbūt nereikėtų pervadinti generalinio direktorato ar taip išspręsti šią problemą? Galbūt komisija tiesiog galėtų paaiškinti collega Stijs. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik, eh, dat ik de oefening... Van Stijs. Verwelkom. Aš tikrai džiaugiuosi, kad e, vyksta tokia diskusija, kad mes svarstome, kiek, kokie kas kainuoja. E, komisijos narys mums pabandė labai atsargiai pristatyti uh, kiek maždaug darbuotojų dirba įvairiose tarnybose. Taip pat buvo paminėta, kad buvo e, pasamdyta nemažai žmonių per pastaruosius kelis metus. Vyksta tarsi savos rušies pingpongo žaidimas tarp komisijos ir parlamento. Na, turėtume viską matyti objektyviai, neturėtume mm, apsimetinėti. Uh, Aš taip, jūs minėjote Elgesio kodeksą, bet tikriausiai prie to dar grįšite vėliau. Noriu užduoti štai kokį klausimą. Manau, kad visi esame girdėję apie piliečių iniciatyvų galimybę. Tai yra 50 tūkstančių piliečių gali surinkę parašus pasiūlyti uh, kokį nors pakeitimą. Uh, Tačiau e, taip pat e, svarstama tai, kad reikia viską labai tiksliai suformuoluoti ir apibriežti. Žinau, kad tikriausiai mėnesio viduryje jūs pateiksite konkretesnį pasiūlymą to klausimo, bet norėčiau išgirsti jūsų atsakymą dėl 50 tūkstančių parašų. Much, Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau visų pirma padėkoti poniai Gressler nes būtent jos iniciatyva ir jai pasiūlius e, jūsų komitete ir vyksta šios diskusijos. Manau, kad jos testinis interesas ir mums daromas nuolatinis spaudimas duoda gerų rezultatų, nes mes, aišku, labai kruopšiai e, rengėme informaciją, kurią pateikėme ir stengiamės labai protingai apskaičiuoti visas papildomas administracinės išlaidas. Nemanau, kad rengiant tą naują metodologiją mes panaudojame kažkokias ypatingas žinias. Ir jeigu, kaip ne, ponė Gresler minėjo, e, Europos parlamentui būtų įdomi ši metodologija, mes mielai ją atskleisime manau, kad bent jau kai, kurios, kai kurie elementai gali būti naudingi ir kitose institucijose atliekant panašias užduotis. Kalbant apie samdomus agentus, galbūt čia buvo iškilo nesusipratimas dėl terminų panaudotų. Aš kalbėjau apie samdomus agentus arba darbuotojus į tą diagramą ir iš tikrųjų me, jų yra šeši tūkstančiai Aš minėjau kitą skaičių 7500 ir čia turėjau omeny žmonės, kurie neturi sutarčių, darbo sutarčių su komisija, bet jie dažnai dirba komisijos pastatuose pagal sutartis, kurias esame sudarę su įmonėmis. Pavyzdžiui, pagal E, teikiamas dotacijas. Tai būna dažnai, pavyzdžiui, informacijos technologijų specialistai, kurie teikia paslaugas komisijai. Bet mes norime, kad būtų labai aiškiai suvokta, kad tai nėra komisijos darbuotojai, bet tai žmonės teikiantis paslaugas komisijos aparatui. Kodėl samdomi agentai yra tokie svarbus? Kai kalbėjau apie papildomas administracinės išlaidas, tai taip pat turėjau pasakyti štai, ką mums pavyko sumažinti pareigūnų skaičių, e, kur, kur, kuriuos reikia finansuoti iš papildomais masinių išlaidų labai ženkliai. Ir, ir mes pasitelkėme, tiesiog perkame paslaugas pasinaudojame tais agentais, nes jų variantas yra pingesnis. Su jais sudarome lankstesnius kontraktus. Aišku, mums, mes tai darome, nes mums reikia e, susidaroti su kitais iššūkiais, biudžeto pribojimais ir būtent todėl mes pasitelkėme, vis dažniau pasitelkėme samdomus agentus, samdomus darbuotojus. Ateityje mes vėl planuojame peržiūrėti tas papildomas administracinės išlaidas, nes norime uh, kad e, kiek įmanoma plačiau panaudotume informacijos technologijas ir išvengtume darbuotojų. Taip pat rengėmės glaudžiai dirbti su Europos parlamentu, ypač kuomet svarstysime naują finansinį reglamentą ir naujus finansinius instrumentus. Kalbėsime apie tai, kaip drauge galime supaprastinti mūsų darbą. Aišku, finansinio reglamento rengimas bus labai griežtai kontroliuojamas, tačiau čia neprireiks tokio, da, to, tokių gausių administracinių išteklių, kurių prireikia rengiant kitus projektus. Nes būtent dėl to ir komisija taryba yra dažnai kritikuojama ne tik valstybėse narėse, bet ir trečiosios šalis. Pavyzdžiui, kuomet teikiame vystomąją pagalbą toliau vadovų pozicijos. Iš tikrųjų, ponia Gresler teisi, dabar jų yra apie šimtas. Taip yra todėl, kad mes, kad dabar, na, pasiekėme tokį stabilizacijos etapą, kuomet nauja komisija pradėjo dirbti ir buvo, buvo kuriami nauji generaliniai direktoratai. Vis da, dabar dar vis dar yra tas perinamasis laikotarpis ir aš suprantu, kad tas skaičius iš tikrųjų yra didesnis nei mūsų išsikeltas tikslas. Ir mūsų ir kitas komisijos narys, žinau, ateis kalbėtis apie būsimas struktūras. Nes įvyko tikrai labai sudėtingos diskusijos šiuo, šiais klausimais ir rezultatas dar tik dabar formuojasi, bet, kaip jau sakiau, mes pergyvenome perinamąjį laikotarpį, bandėme viską sutvarkyti, priderinti generalinių direktoratų dydį prie e, komisijos narių priskirt, komisijos nariams priskirtų kompetencijų. Toliau dar dviems parlamento nariams, užduot, sakant, užduotus jų klausimus, noriu pasakyti, kad mes labai atidžiai klausomės, ką sako parlamento nariai ir kokias nuomonės reiškia piliečiai Aš žinau apie piliečių iniciatyvą ir mes išnagrinėsime visas pateiktas rekomendacijas. Ponas Gajeris kalbėjo apie užduočių vertinimą ir bendravimo ryšio elementą. Iš tikrųjų, jūs esate teisus, mes kartais esame pernelyg griežti patys savo, bet mes norėjome išlikti ne tik, mes norėjome viską daryti labai tiksliai. Ir visų pirma, nagrinėjame generaliniams direktoratams priskirtas užduotis ir kaip visą tai atrodo procese, veikloje. O dabar gauname vis daugiau politinių užduočių, kurias turime atlikti su to, pasitelkdami tą patį personalą, tą patį skaičių žmonių. Ir turėsime dar kartą nagrinėti ir aiškintis, koks yra tikslus, uh, papildomų administracinių išlaidų apibrėžimas, kur slypi ri, skiriamoji riba, kas jau nebėra, kam, ko nebegalima priskirti toms išlaidoms. Manau, kad ateityje jūs gausite tikrai daug informacijos apie tai, kaip mums seksis. Mes puikiai suprantame, kaip atidžiai esame stebimi. Ir jeigu kažkokie tai e, padaliniai bus perkelti iš vienos kategorijos į kitą, mes turėsime būti labai budrus ir užtikrinti, kad viskas vyktų nusekliai ir kad būtų išlaikyta visos struktūros logika. O kalbant apie bendravimą ir komunikavimą, mes padarysime viską, kad sumažintume šiais ryčiai skiriamas papildomas išlaidas, kiek įmanoma ateityje. Ačiū, pirmininkė. Grazie. Prima di passare alla seconda parte della sua relazione, a chi... Ačiū. Prieš perėdamas prie antrosios jūsų pasisakymo dalies. Matau, kad ponia Gressler paprašė žodžio. Ačiū. Aš tiesiog norėčiau priminti, kad e, kalbant apie darbuotojų patikrą, tai yra tam tikra komisijos administracijos reforma. Po tos reformos įvyko decentralizacija, bet yra, tarkim, biudžeto administracijos, kalbų arba logistikos generaliniai direktoratai. Bet man atrodo, kad kažkaip tai horizontaliame lygmenyje tiesiog padvigubėjo administracijos. Darbuotojų patikros tikslas ir buvo išsiaiškinti, kur galima būtų supaprastinti darbo procesus. Tai nereiškia, kad mes norime atimti kažkokių teisių iš biudžeto generalinio direktorato. Reikėtų tiesiog išsiaiškinti, kas ten vyksta. Labai svarbu padaryti išvadas po darbuotojų patikros ir jas įgyvendinti. Centriniuose generaliniuose direktoratuose vis didėja darbuotojų skaičius. Būtų labai gerai, jeigu jūs tai galėtumėte pakomentuoti, kodėl taip yra Komisijoje vyksta nuolatinė kova tarp centralizavimo ir decentralizavimo. Kaip Jūs manote, kokiu keliu reikėtų eiti, kokį Jūs siūlytumėte? Mums biudžeto kontrolės komitetui labai svarbu ir kaip valstybės narės įgyvendina teisės aktus. Aš manau, kad komisija turėtų atidžiau stebėti valstybės narės. Uh, valst, kaip valstybės narės įgyvendina teisės aktus, nepanašu, kad komisijai labai įdomu. Kiek žinau, aplinkos generalinėme direktorate yra tik 2-3 darbuotojai, kurie stebi, kaip yra įgyvendinami teisės aktai valstybėse narėse. Galbūt jūs galėtumėte tiksliau pasakyti, kiek yra e, darbuotojų komisijoje, kurie stebi, kaip valstybės narės įgyvendina ES teisės aktus. Prego, poi può passare alla seconda parte della relazione. Prašau, tuomet perėsime prie kito jūsų pasisakymo. Ačiū, ponia Gresler. Jūs visiškai teisi dėl štai ko. Kai buvo primtas sprendimas dėl decentralizacijos, tai buvo tikrai teisingas žingsnis, nes tai reiškia, kad tai su, taip generaliniam direktoratam bus sutikta daugiau laisvės, jie galės veiksmingiau dirbti. Tai buvo tikrai svarbus sprendimas. Tačiau decentralizacijos e, švituoklė e, nuėjo truputį per toli. Pavyzdžiui, informacijos technologijos komisijoje. Pavyzdžiui, tie generaliniai doktoratai, kurie nusprendė, kad jiems reikia jų poreikiams, jų skyriui pritaikytos sistemos, tai dabar yra per daug sistemų ir padaliniai tarpusavėje ne visada bendrauja ir nėra tikro įmonių valdymo. Taigi mums reikia padalinio, kuris koordinuotų mūsų uh, iniciatyvas informacijos technologijų srityje, kuris kontroliuotų, ką mes užsakome, kokias programas, kokią programinę įrangą užsakome. Galbūt mes jau turime kažką panašaus, gal kiti generaliniai direktoriai jau turi kažką panašaus. Taip pat mums reikia ekspertų, kurie galėtų įvertinti generalinių direktoratų poreikius programiniai įrangai. Taigi tiek apie IT sektorių, čia mes steigiame naują valdymą, taip pat yra ABM plus grupė, taip pat ieškome būdų, kaip geriau dirbti ir užtikrinti daug didesnį įmonių valdymo, platesnį įmonių valdymo metodo taikymą žmogiško kapitalo valdyme. O kalbant apie Europos teisės įgyventinimo užtikrinimą, tai sutinku, kad čia niekada negali persistengti, nes vienos šalis dirba geriau nei kitos. At aš nebejoju, kad jei kalbėsime apie, jeigu vertinsime darbuotojų skaičių ir, pavyzdžiui, Aš pasistengsiu patikti Jums skaičių, kiek žmonių pas mus yra atsakingi už ES teisės aktų gyvendinimą užtikrinimą. Ačiū pirmininkė ir tuomet Jums leidus pereisiu prie kito e, mūsų darbo tvarkės punkto, tai yra komisijos narių elgesio kodeksas. Žinau, kad šis klausimas yra ypač įdomus jūsų komitetui ir žinau, kad e, komitetas nusprendė numatyti rezervą 2011 administracinių išlaidų skyriuje, kol mes įgyvendinsime savo politinį įsipareigojimą. Tai yra atnaujinti, peržiūrėti šį narių elgesio kodeksą iki metų pabaigos. Taigi, man džiugu Jums pranešti, kad tai, kad tai įvyko ir kad tai bus užbaigta, kad mes pradėjome. E, Elgesio kodekso peržiūrą, kai tik tai buvo pasiraštas susitarimas dėl partnerystės. Kodėl mes laukiame, kol jis bus pasirašyta? Jūs žinote, kad mm, darybos ir diskusijos dėl pagrindų sutarties buvo nesudėtingos, ne visos institucijos vienodai entuziastingai vertino vykstančias dėrybas. Taigi mes norime užbaigti pagrindų susitarimo rengimą. Mūsų jis tikrai tenkina. Mes juo džiaugiamės ir dabar pradėjome darbą. Pradėjome tvarkyti tą Elgesio kodeksą. Tikiuosi, kad jūs, e, na, išklausysite manęs, nes aš galbūt nekalbėsiu šimtų procentų nusekliai. Mes renkame pasiūlymus, kaip užtikrinti, kaip pagerinti Elgesio kodeksą ir reikėjo tos pasiūlymus turėjo pateikti visi iki praėjusio penktadienio. Ir Komisarų kolegija e, šį klausimą svarstys lakryčio 18-ąją ir mūsų sprendimai paskui bus pristatyti Europos parlamente. Toliau, konkrečiau apie tai, kokiais pagrindiniais principais vadovausimės. Mes norime jį patobulinti, norime aiškiau suformuoti tuos klausimus, kurie labiausiai rūpi plačiai visuomeniai, kuriuos dažnai kelia parlamentas. Ir, kas svarbiausia, mes privalome paisyti sutarčių ir užtikrinti, kad komisijos nariai būtų nepriklausomi ir savarankiški, jie turi vengti bet kokio įmanomo interesų konflikto ir sąžiningai bei diskretiškai atlikti jiems pavestas užduotis. Komisijos pirmininkas mums nurodė išnagrinėti visus šios klausimus ir ieškoti galimybių, kaip įtraukti, apimti dažniausiai keliamus klausimus. Tie klausimai daugiausia susiję, pavyzdžiui, su tuo, kaip, komisijos, kaip organizuojama komisijos narių politinė veikla, kaip, kokios yra galimybės peržiūrėti komisijos narių interesus, kokių veiksmų reikia imtis iškilus interesų konfliktui. Uh, kaip e, kokia veikla komisijos nariai gali užsiimti e, po manda, pasibaigusių mandatų, taip pat kokios yra e, taisyklės priimant svetingumą ir, ir, ir rodant svetingumą, vaišingumą. Taigi visais šiais klausimais mes pristatysime E, išvadas, kurias tikiuosi komisijos nariai pritars, kuriuoms komisijos nariai tikiuosi pritars 18 lapkričio. Dabar kalbant tiksliau, kalbant apie politinę veiklą, tie komisijos nariai, kurie nori aktyviai dalyvauti Europos parlamento rinkimuose, turi išeiti nemokamų rinkimų atostogų prieš rinkimų kampanijos pradžią ir komisija prieš tai turi informuoti parlamentą koks komisijos narys pavaduos tuos išin, tą išinantį komisijos narį. O kalbant apie politinę veiklą, kaip, kaip pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu komisijos nariai dalyvauja nacionaliniuose rinkimuose, kas e, vykdo jų užduotis. Žinau, kad čia yra raginimų nustatyti skirtingus laikotarpius Taip pat yra siūlymų reikalauti iš buvusių komisijos narių teikti informaciją, taskas apie tai, kokia veikla jie užsijima po to, kai, kai baigia darbą komisijoje. Mes norime labai aiškiai pasakyti štai ką. Komisijos nariai nėra lobis. Negali buvę, komisijos nariai negali užsimti lobistinę veiklą taip pat negali susitikinėti kažkokiais verslo dalykiniais tikslais su, su dabartiniais komisijos nariais ir panašiai. Taigi yra labai konkrečiai apribojamas tų buvusių komisijos narių galimybės toliau palaikyti dalykinius ryšius su buvusiais kolegomis. Toliau, interesų deklaracija. Aš sutinku su jumis, jog buvo dėl, dėl išsakytos kritikos, kad tos interesų deklaracijos nėra reguliariai atnaujinamos. Mes įtrauksime reikalavimą į Elgesio kodeksą, kad jos, turėt, kad jos būtų reguliariai atnaujinamos, kad jos būtų skaidresnės, lengviau suprantamos ir kad ten atsirastų informacija kuris susijusi su galimu interesų konfliktu, pavyzdžiui, akcijų turimo akcijų nusavybė, taip pat informacija apie sutoktinių ir partnerių turimą turtą. Tikiuosi, kad tai užtikrins papildomą skaidrumą ir neš didesnio iškumo. Vertinant komisijos narių veiklą. Dažnai užduodamas kitas klausimas. Jūs esate komisijos narys ir ju, jums, jūs atsidūrėte interesų konflikte. Tai ta konkreti tema, klausimas, dėl kurios iškylo dėl interesų konfliktas, perdodamas kitam komisijos nariui. Klausimas dėl, e, dėl komandiruočių į užsienį. E, komisijos nariams taikomos tokias pat taisyklės kaip ir kitiems komisijos darbuotojams. Mes turime visiškai paisyti finansinio reglamento ir vidaus taisyklių reglamentuojančių ES biudžeto įgyvendinimą. Čia nėra jokių dviprasmybių. E, komisijos e, na, komisarų e, kabineto darbuotojų sudėtis ir išsakyta kritika. Kaip taisyklė, partneriai, sutoktiniai arba artimiausi giminaičiai negali būti uh, komisarų kabineto darbuotojais. Dar vienas dalykas - dovanos. Kaip žinote, ypač diplomatų pasaulyje apsikeitimas dovanomis yra gana įprastas dalykas taisyklėse yra nurodota, kad komisijos narys negali priimti dovanos, kurios vertė didesnė negu 120 eurų. Jeigu jos neįmanoma atsisakyti, narys tą dovaną privalo atiduoti komisijai. Toliau svetingumo, vaišingumo prieimimas. Jeigu dėl to gali kilti interesų konfliktas, tokio vai... svetingumo negalima tokiu svetingumu negalima pasinaudoti, jeigu yra tikimybė, kad iškils interesų konfliktas. Toliau dar norėčiau pakalbėti apie etikos komiteto darbą. Kaip žinote, iki šiol šis komitetas dirbdavo uh, tik tai prireikus. Mes norime jo darbą ateityje tobulinti ir svarstame galimybę jį išplėsti Ir mes taip pat svarstame galimybę įtraukti papildomus elementus. Visų pirma, jeigu etikos komitetas prieina išvados, kad konkretus komisijos narys ar buvęs komisijos narys gali dirbti, gali dirbti kokiam nors poste, tai E, tikriausiai visiems būtų svarbu ir skaidrumo vardan būtų gerai žinoti, kodėl etikos komitetas komisija prie tokio sprendimo, kokiais argumentais jis rėmėsi. Lygiai taip pat, jei primamas neigiamas sprendimas, mes norime, kad komis, tos etikos komisijos darbo protokolai, posėdžių protokolai būtų vieš, viešinami. Taip pat prašysime, kad etikos komisija renktų reguliarią ataskaitą, bent jau per kas, kartą per penkis metus ir mm, per komisijos kadencijos vidurį ji turėtų pasirodyti. Ten turėtų būti aptarta, kaip laikomasi e, e, darbo etikos principų, taip pat kaip pavyksta išvengti interesų konfliktų. Baigdamas, ponė pirmininkė, noriu išreikšti, na, tikiuosi, kad komitetas man atleis už tai, kad aš negaliu pateikti tikslesnės informacijos, nes darbas vyksta. Ir mes toliau šį klausimą, kitą kartą šį klausimą svarstysime lapkričio 18-ąją ir kai baigsime darbą, šio klausimu nedėlzami informuosime Europos parlamentą. Na, o mano paskutinis paskutinė žinia būtų štai tokia. Mes tikrai aktyviai svarstome komisijos narių elgesio kodeksą, bet jau anksčiau esame sakę, kad būtų visai neblogai, jeigu šis elgesio kodeksas taptų, na, tarsi tokiu visų institucijų elgesio kodekso pagrindu. Ačiū. Grazie. Diamo la parola al Labai ačiū. Toliau suteikiu žodį kolegai Kacimarkakis. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš visų pirma norėčiau Jums padėkoti už tokį ten vykusi pristatymą. Man atrodo, kad jūs tikrai suteikėte daug, skiriate daug dėmesio etikos komitetui. Na ir iš tikrųjų reikėtų reguliariai teikti ataskaitas. Jūs taip pat kalbėjote apie interesų deklaracijas. Jeigu pažvelgtumėm į nepriklausomų ekspertų ataskaitas, tai pastebėtumėm, kad buvo daug netitikimų. Mes, kaip Europos parlamento nariai, ir patys kartais turime, kartais mums susidaro irgi toks įspūdis, kad reikia pateikti savo finansinius interesus, esminius finansinius interesus, aš manau, kad yra teisinga, komisija taip pat tai darytų. Mes kiekvienais metais turime paviešinti savo finansinius ir kitokius interesus, likščiol komisijai tai dar nebuvo daroma. Ir aš dabar labai džiaugiuosi dėl to, kad jūs norite, kad ir komisijos nariai tai darytų reguliariai. Vis dėlto jūs nepaaiškinote, kodėl penki komisarai pateikė nepakankamas deklaracijas. Man atrodo, kad e, gali kilti konfliktų ir dėl neužimamų pareigų bei dėl tų pareigų, kai yra Jūs kalbėjote ir apie tai, kad visi turėtų teikti tas finansinės deklaracijas, tačiau Van Rompoj to dar nepadarė, pane Ešton to taip pat dar nepadarė. Yra daug naujų instrumentų, kurie, mano nuomonė, taip pat yra susijęs su Elksenos kodekso. E, kodeksu. Mes, Europos parlamentas, taip pat galėtumėm siekti didesnės pažangos. Ką Jūs manote apie tai, kad galėtų įvykti bendros diskusijos tarp institucijų dėl tų deklaracijų, interesų deklaracijų? Ačiū. Grazie. Onorevole Sondergaard. Niente. Onorevole Enenhauser. Ačiū toliau, panas Erinhauser. Ačiū dėl skaidrumo. Jūs užsiminėte apie tai. Vienas dalykas tai yra, kad etikos komitetas turėtų skaidriai priimti sprendimus. Antras dalykas yra pareigų skirimo procesas. Jeigu buvęs komisaras per vienerius metus po savo kadencijos užima kažkokias naujas pareigas, jis turi apie tai taip pat pranešti. Ką Jūs manote apie tą uh, sąlygą, kad uh, buvęs komisaras turi pateikti informaciją apie savo naujas pareigas? Aš manau, kad čia reikia daugiau skaidrumo, galbūt tokia informacija galėtų būti skelbiama internete viešai. Gal galite pakartoti pirmą savo klausimo dalį, nežinau, ar teisingai supratau. Taip, Mano klausimas yra susijęs su buvusių komisarų naujų pareigų skelbimu. Buvę komisarai turi apie tai teikti informaciją, bet šis procesas turėtų būti skaidresnis. Jūs sakėte, kad reikia daugiau skaidrumo, kai etikos komitetas priima sprendimus, bet aš manau, kad daugiau skaidrumo reikia ir kai nauji komisarai, buvę komisarai pradeda eiti naujas pareigas. Ką Jūs apie tai manote? Kolega Greslė. Pane Greslė, ačiū. Turiu pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi jūsų pasisakymu, bet laukiu ir jūsų dokumento raštu. Tikrai nepakanka pirmininkų saigoje. Ar kažkur kitur pateikti informaciją ir tiek to nepakanka. Nevyriausybinėms organizacijoms taip pat tai yra svarbus klausimas. Visuomenė susidomėjusi šią temą. Aš tikrai manau, kad visuomenės neturėtumėm nuvilti. Jeigu mes pažvelgtumėm į dabartinių komisarų finansinės deklaracijas, tai turėtumėm konstatuoti, kad visi yra vargšai. Man atrodo, kad kažkas ten ne taip. tai yra politikai iškilus asmenys, kurie visą gyvenimą dirbo ir paskui jie deklaruoja, kad jie tarsi nieko neturi. Na tikrai man jūsų labai gaila. Aš, pažiūrėjau, esu pasirengusi viešai deklaruoti, kiek ko turiu. Tikrai gali kilti abejonių dėl tokių finansinių deklaracijų. Man atrodo, kad jeigu tas deklaracijos ateityje atrodys taip, kaip dabar, tai buvo padaryta klaida. Taip pat norėčiau paklausti, kodėl, tarkim, Italijos užsienio reikalų ministras turėtų gauti iš Europos komisijos pinigų vien tik dėl to, kad jis buvo komisaru kurį laiką. Man atrodo, kad neteisinga minėti, mokėti tas perinamojo laiko tarp išmokas, jeigu komisaras jau yra susiradęs naują darbą. Man tikrai nepatinka, kai Europos komisija uh, tiesiog finansuoja e, asmenis, kurie eina kitas pareigas. Man atrodo, kad ir čia reikėtų labai aiškių taisyklių. Tikrai žinau, kad iškeldama šį klausimą susilauksiu jūsų kolegų rūstybės. Mes tikrai labai daug tikimės iš komisijos narių elgesio kodekso. Man atrodo, kad e, reikia pagalvoti ir apie komisarų reputaciją, įvaizdį. Komisarai yra pareigūnai, parlamentarai yra išrinkti visuomenės atstovai. Ir tai yra esminis skirtumas. Dėl to negalima galvoti apie vienodas taisyklės visiems. Ačiū. Grazie. Kolega Stais. Ačiū toliau, ponas Stasas. Norėjau pakalbėti apie skirtumus, apie kurios kalbėjo ponia Greslė, apie skirtumus tarp pareigūnų ir išrinktų asmenų. Šiaip patenkintas tuo, ką pasakė komisaras žodžiu, tačiau tai yra žodžiai. manau, kad turime palaukti, kol gausime kažką rakš, raštu. Mums atrodo, kad reikia tam tikrų pokyčių ir mūsų visas komitetas jums jūs parems, e, nors aišku, mūsų, nėra, mūsų komitetas nėra pats populiariausias e, parlamente. Na ir paskutinis dalykas, kurį sakė ponia Greslė, tai jeigu norime padėti komisarui pagerinti esamus reglamentus ir komisarų elgesio kodeksą, tai turime būti intelektualiai sąžiningi ir pasakyti, kad e, viskas yra net galbūt ne visai taip, kaip turėtų būti. Vokiškai jūs pasakėte church mice. Tai man buvo nežinomas žodis. Jeigu pažvelgsime į komisarų deklaracijas, tai pamatysime, kad e, jos atrodo. Atrodo, kad jie e, kai kurie yra skurdus kaip bažnyčios pelės. Uh, Tačiau e, ponas Itara yra mūsų pranešėjas ir aišku yra skirtumas tarp išrinktų parlamentarų ir pareigūnų. Tačiau man atrodo, kad mes turime pagerinti ir situaciją pas save. tai taip pat būtų svarbu ir parlamentui, tai yra tai, kaip visas pasaulis mato parlamentą ir jį įsivaizduoja. Jau praėjusiais metais apie tai kalbėjau e, savo pranešime. Todėl aš manau, kad mes turėtume pas save padaryti kažką panašaus, ką, darome, ką daro komisija, ko reikalaujame iš komisijos. Reikia padaryti tai, ką reikia padaryti. Ačiū, turiu panas Gairis. Also, lieber Bart Stas. Ačiū. Nereikia būti veidmainiais, bet iš tikrųjų reikia daryti skirtumą tarp pareigūnų ir išrinktųjų, demokratiniu būdu išrinktų parlamento narių. Jūs kalbėjote apie tą Elgesio kodeksą, ar aš taip pat norėčiau išsakyti pastabą. Vienas iš komisijos narių e, šiame komitete apie tai taip pat kalbėjo. Jeigu jūs komisijos kolegijoje kelsite skaidrumo elgesio kodekso klausimus, tikrai nebusite labai populiarus, bet aš galiu Jūs patikinti, kad mūsų komitetas būtų Jūsų sąjungininkas. Mes norėtumėm, kad nepriklausomai nuo to, ar Europos komisija kalbėtų apie darbuotojus, samdomus darbuotojus arba parlamento narius, vis tiek būtų laikomas skaidrumo principą. Visuomenė dažnai institucijos kritikuoja, ne vien tik komisija kritikuoja, bet tokias abejonės galima pašalinti tik skaidrumo pagalba. Aš taip pat norėčiau pakomentuoti perinamą laikotarpį išmokas buvusiems komisarams. Jų tikslas yra štai koks. Buvęs komisaras neturi likti e, be pajamų tuo pereinamojų laikotarpiu. Aš pasisakyčiau už tai, kad būtų atsižvelgta į tai, kokias pajamas duoda tas naujasis darbas komisarui. Jeigu komisaro pajamos nėra didelis, tai jis gali tą maksimalų e, pereinamą laikotarpį gauti išmokas. Bet mes negalime finansuoti amžinų buvusio komisaro atostogų. Galbūt reikėtų išskaičiuoti e, tas pajamas, kurias duoda naujos pareigos ir mokėti e, tam buvusiam komisarui tik skirtumą tarp tos išmokos ir naujųjų pajamų. <clears throat> Eh, ir galiausiai mano pastabos ir suteiksiu žodį komisijos nariui. Norėčiau sužinoti, ar komisija ketina parengti vieną tekstą siekiant kovoti su interesų konfliktais, kurie gali kilti, kai komisarai, buvę komisijos nariai e, perina į kitą darbą. Kaip e, ketinama garantuoti e, komisijos nario nepriklausomumą nuo jo kilmės šalies, kuri yra jį paskyriusi. Aš esu pateikęs klausimą dėl kišimosi į komisijos narių darbą. Ir paskutinis dalykas, kaip skiriami kabineto nariai, ar jie, taisyklės bus tokios pačios kaip ir komisijos pareigūnams. Labai ačiū, ponia pirminkė. Pasistengsiu atsakyti į klausimus tą tvarką, kokie jie buvo užduoti. Panas Hatsimarkakį. Jūs visiškai teisus, reikia gerinti etikos komiteto darbą ir, žinoma, reikia padidinti santykių tarp buvusių komisijos narių santykių skaidrumą, kad viskas būtų daug aiškiau ir skaidriau. Būtent skelbti, kaip komitetas priima pozityvų ar negatyvų sprendimą, reikėtų visuomenė žinoti, kokiu pagrindu pateiktas pasiūlymas, ar jis būtų teigiamas ar neigiamas, kokia atlikta analizė Taigi mes tai bandome padaryti, aš manau, kad tai būtų, bus ir vienas ir iš pasiūlymų, kurį pateiksime. Sutinku su Europos parlamento nariais, kurie kėlė deklaracijų, interesų deklaracijos klausimą. Mes visi turėjome pateikti interesų deklaracijas, užimdami, prieš užimdami komisaro postą galima aptarnėti, aišku, tai ar visa informacija ten pateikta. Na, aišku, mes dabar norime įtraukti partnerių ir stoktinių informaciją, iki to, to iki šiol nebuvo, taip pat norime daug aiškiau išdėstyti, kur tą informaciją galima rasti. Labai dažnai info egzistuoja, tačiau ją sunku rasti. Reikia sukurti vieningą sistemą, per kurią būtų galima interesų deklaraciją. Žinoma, kasmet ją reikia atnaujinti, tai taip pat yra aišku, nes asmeninė komisijos narių situacija keičiasi bėgant metams ir atnaujinimas būtų reikalingas. jei kalbėsime apie Elgėsio kodeksą, tai mes suprantame, kad būtų sunku, kaip sakė pana Greslė, rasti sprendimą, kuris tiktų visiems, visoms institucijoms. Tačiau jeigu kalbėsime apie standartus ir Elgėsio kodeksą, tai mes visiškai sveikintume tokią diskusiją, mes būtume pasirengę dalyvauti. Tai būtų panašu į tai, ką mes bandome padaryti su savo skaidrumo registru. Čia mes puikiai bendradarbiaujame. Aš jau esu susilaukęs pirmosios pozityvios reakcijos iš tarybos pusės, kad jie būtų pasirengę prisijungti prie mūsų, surinkat visus e, skaidriai visus e, lobistus ir tai galėtų simboliškai pademonstruoti, kaip mes sprendžiame skaidrumo klausimą, jeigu dirbtume visi trys. E, čia panašiai taip pat galėtume pradėti diskusiją interinstitucinių lygmenių ir visuomenė tai sveikintų, bet to ir mes pasiektume pozityvių išvadų. Todėl bendra diskusija būtų priimtina. Ponas Enhauser, dėl buvusių komisijos narių, kiek, kad, kur, kaip čia daugiau skaidrumo pasiekti, ką daro etikos komitetas. Šį klausimą e, kėliau ir anksčiau. Praktika yra tokia, kad jeigu buvęs komisijos narys yra pasiūlomas jam naujas darbas, jis privalo pranešti komisijai apie tai, koks tai yra darbas, kokios bus pareigos. Ir jeigu iš komisijai kyla abejonių, pavyzdžiui, jei komisijos narys nebus ministras, e, nebus e, valstybės e, darbuotojas, mes šią informaciją patikėme etikos komitetui kuri palygina tą darbą su e, jo e, atsakomybę ir užduotimis dirbant komisijoje. Jeigu yra potencialus interesų konfliktas, tai akivaizdu. Informacija iš etikos komiteto pateikiama komisijai ir komisarui pranešama, kad jis neturėtų imtis darbo. Tai buvo su Čarliu Makryviu ir jo potencialių darbų bankė. Sutinku, kad reikia daugiau skaidrumo, todėl aš pasisakau už tai, kad e, visi rezultatai ir sprendimo pateisinimas būtų skelbiamas viešai, kad visi galėtų spręsti, ar analizė buvo išsami ir visi matytų, kaip e, e, etikos komitetas priėmė tokį sprendimą kalbėsime apie kitą komisarų nepriklausomumo klausimą, tai yra trys etapai. Pirmiausia, prieš užimant postą e, pateikiama interesų deklaracija, e, vyksta politinis, politinė patikra, kuri, kurią praeina e, kandidatai į komisiją. Po to susidurime su parlamento apklausomis ir taip toliau. Tačiau viskas nesibaigia ir tuo, nes reikia pranešti apie bet kokius pasiūlymus užimti kitą darbą vėliau, baigus darbą komisijoje, bet taip pat turime ir įpareigojimų e, dirbti, elgtis sąžiningai iki gyvenimo pabaigos, nes visada egzistuoja galimybė, kad e, teisingumo teismas gali pasakyti, kad e, pažeidėjai Elgesio kodeksą prabėgus daugelį metų po darbo komisiją ir gali prarasti pensiją. Todėl reikėtų apie tai aiškiau e, kalbėti. Pono Staso klausimas. Aš jums e, su jumis sutinku, tikiuosi, kad e, e, ši informacija, kurią Jums pateikiau čia, bus galų gale pateikta kaip dokumentas. Ir, kaip Jūs sakėte, galbūt Jūsų komitetas nėra pats populiariausias, tačiau Jūs esate, turite didelį autoritetą, kai aptariami tokie klausimai. E, todėl, jei Jūsų komitetas pritars komisarų elgesio kodeksui, tai būtų tikrai sveikintina iš komisijos pusės. Ponas Gairis klausė dėl pereinamojo laikotarpio išmokų buvusiems komisijos nariams. Atleiskite, jeigu kalbėsiu taip teisinėmis formulėmis, tačiau čia yra Europos Sąjunga, čia yra Europos parlamentas, turiu labai tiksliai viską formuluoti kalbėsime apie atlyginimų ir perinamųjų išmokų klausimą. Tai sutartyje tai reguliuoja vienas straipsnis e, skirtas e, komisijos pirmininkui, tarybos pirmininkui, Europos teisingumo teismo teisėjams ir komisijos nariams. Tai yra tarybos sprendimas, e, kur komisija neturi iniciatyvos teisės. Čia mes norime mes turime elgtis taip, ka, e, kaip galime. Ir mes norime tik tai uh, susitelkti į tai, kaip išvengti, išvengti interesų konfliktų, netinkamo elgesio iš komisijos narių pusės ir dirbame su šiuo etikos kodeksu. Taip pat aš suprantu, kad perinamojo laiko tarp išmokos yra populiari tema žiniasklaidoje e, ir uh, tarp visuomenės. Ir aš suprantu, kad reikia apie tai galvoti, tačiau, tačiau iš tikrųjų adresatas tikrasis yra taryba šiuo klausimu. Žinoma, galime apie tai kalbėti, tačiau teisinė situacija yra būtent tokia. Kaip užkirsti kelią e, kokie turėtų būti parengti dokumentai. Mes Atnaujinsime Elgesio kodekso tekstą. Tai bus vienas dokumentas. Ir jeigu mano apibūdinti pakeitimai bus primtini kolegoms, tai turėsime pakeisti etin, sprendimą dėl etikos komiteto. Taigi bus du tokie nauji dokumentai. Kaip užkirsti kelią valstybių narių įtakai komisijos nariams, kaip galime garantuoti komisijos narių nepriklausomumą. Būtų labai gerai, jeigu visi laikytųsi sutarties nuostatų, nes akivaizdu, kad komisijos nariai turi būti nepriklausomi, jie negali klausyti ar prašyti patarimo bet kokios organizacijos ar vyriausybės nurodymų. Ir taip pat sutartyje valstybės narėms įrašyta pareiga nesistengti paveikti komisijos nario darbo. O kadangi mūsų darba buvo taip pat, e, na, mums mes buvome priversti priimti iškelmingą priesaiką, kad neklausysime jokios organizacijos ar vyriausybės nurodymų. Tai ir tai reikia turėti galvoje. Žinoma, dažnai kyla situacijų, kuomet susiduriu su dėtingomis problemomis kylančiomis konkrečioje šalyje, tačiau e, etiškai turi elgtis ne tik komisijos narės, bet ir valstybės narės. Paskutinis klausimas dėl komisijos narių kabinetų, kabineto narių ir darbuotojų. Čia taisyklės yra gana aiškios dėl kabinetų darbuotojų sudėties dydžio prasme. Tai yra, kiek galima turėti narių kabinete. Jie turi būti bent jau iš trijų valstybių. Negali būti kabinetai vienos e, pilietybės žmonių. Taigi nacionalinė įvairovė taip pat turi būti garantuojama, kad būtų gera atmosfera, europinė atmosfera. Ir šitas europinis interesas atsispindėtų kabineto darbuotojų sudėtyje. Taip pat yra aiškios taisyklės, kiek, dėl to, kiek, kiek darbuotojų gali būti laikini darbuotojai, kiek turi būti pareigūnų. Tos taisyklės yra aiškios ir jų griežtai laikomasi. Šiuo metu mes visiškai aiškiai sakome, kad jeigu atsiras kokiu nors ketinimu įdarbinti artimiausių giminaičių kabinete, tai akivaizdu, kad to neįmanoma padaryti, nes pagal naują pasiūlymą patvirtinti Elgesio kodeksą tai yra, yra, e, yra numatyta. Labai ačiū, ponia Pirinkė. Grazie molto al komisario Sefcovic per la relazione e per le risposte alle domande. Ačiū, ponia Šefčevičiau, už pasisakymą ir už tai, kad atsakėte į patiktus klausimus. Tuo ir e, baigsime šio klausimo svarstymą ir persime prie šeštojo mūsų darbo tvarkės punkto. Passiamo al punto 6, la relazione speciale della Corte dei Conti europei. Šeštas punktas. Europos audito rūmų specialioje ataskaita numeris 4 brūkšnys 2010. Ar Leonardo da Vinci mobilumo programos koncepcija ir valdymas gali duoti gerų rezultatų? Suteikiu žodį ponui Patričelo, kuris yra pranešimo autorius per avermi permesso di lavorare su questo tema. Cari colleghi. Noriu padėkoti už man sutiktą žodį. Dutūkstantųjų Lisabonos vadovų taryba iškėlė tikslą Europos Sąjungai iki 2020-ųjų tapti dinamiškiausiai besivystančią ekonominę erdvę Europoje. Ir akcentavo, kokį svarbų vaidmenį šiame uždavinėje vaidina švietimas. Po to švietimo ministrai 2002-aisiais pradėjo Kopenhagoje savanoriško bendradarbiavimo švietimo ir profesinio mokymo srityje procesą, taip pat abipusi kvalifikacijų pripažinimo procesą. Ir tai padėjo pagrindus e, didesniam judumui ir mobilumui Europoje. Lisabonos ir Kopenhagos strategijų tikslas užtikrinti, kad šviet kad priemonės švietimo ir profesinio mokymo srityje būtų e, visą gyvenimą trunkančios mokymosi programos, kurią vykdo komisija dalis. Ta programa padėta, pradėta 2006-aisiais ir ypač siekiama užtikrinti mobilumą ir švietimo tikslais. Ir šioje programoje yra viena iš tos programos dalių yra Leonardo da Vinci programa jis skirta profesinio mokymo sričiai. Leonardo da Vinčiui programa susijusi daugiausia su mobilumo e, aspektu ir tam skiriama didžiausia programos lėšų dalis. Tai yra, kad tos e, organizacijos, kurios dalyvauja šią programą, turėtų galimybę siūsti e, žmonės į kitą valstybę, ten pasitobulinti, iš, išplėsti savo žinias. Kaip žinote, už šią programą didžia dalimi yra atsakinga komisija. Komisijai taip pat pavestas stebėti jos įgyvendinimą draugė su valstybių narių atsakingomis institucijomis. Aš su dideliu susidomėjimu perskaičiau pono Levisono ataskaitę ir tą ir noriu pasakyti, žinau, kad jis dalyvauja e, šiandienos posėdėje. Audito rūmų vardu jis, ver, jis pateikė ataskaitą, apžvelgė visus faktus susijusius su Leonardo da Vinci programos įgyvendinimu ir pabandė išsiaiškinti, ar jos įgyvendinimas yra veiksmingas. Pono Levisono ataskaitoje yra labai išsamei įvertinta išanalizuota programa ir norėčiau pasidarinti kai kuriais ten pateiktais faktais. Aš pritariu auditorumų išvadai padarytai dėl programos e, struktūros ir jos įgyvendinimo. Kadangi egzistuoja nemažai problemų, kurias komisija galėtų išspręsti, programai, nuo to, programa galėtų būti patobulinta. Ir svarbiausios probleminės sritis dėja yra štai kokios. Komisija negali e, kiekybiškai įvertinti programos rezultato dėl to, kad yra trūkumų ataskaitų teikimo sistemoje. Ataskaito apie programos įgyvendinimą teikimo sistemoje. Taip pat nesukurta bendra programa, kurios tikslas būtų įvertinti Leonardo da Vinci programos daromą poveikį. Ir per tris metus nuo programos pradžios, praėjus nuo programos įgyvendinimo pradžios, komisija vis dar negali pasakyti, ar jai pavyko pasiekti iškeltų tikslų. Kalbant apie vertinimo sistemas, taip pat e, kriterijų sistemą, pagal kurią vertinami kandidatai iš valstybių narių, tai ta sistema gerai parengta ir jie atitinka komisijos tikslus, tačiau išlieka kai kurių e, problemų ir čia. Pavyzdžiui, kandidatai priimami prieš pateikus e, rezultatus, prieš pristačius rezultatus Taip pat patys kandidatai sakė, kad jiems iškilo problemų ieškant partnerių, su kuriais galėtų dirbti kitose valstybėse. Pavyzdžiui, dėl to, kad, nežino, kad neturi pakankamai kalbos žinių, kitas, e, kita kliūtis tai kultūriniai skirtumai. Todėl būtų naudinga, jei komisija reguliariai informuotų parlamentą apie pažangą pasiektą gyventinančią programą ir ypač dėgiant ir tobulinant sistemą, kuri padėtų potencialiems kandidatams lengviau ir greičiau susirasti partnerių kitose valstybėse, pro, partnerių programą įvykdyti. Uh, Taip pat reikalingos uh, informacinės, informacinėms technologijoms skirtos uh, paramos programos. Taip pat reikia užtikrinti tinkamą tos programos stebėseną. Tai reikalinga tam, kad, kad piliečiai būt, galėtų ir naudotis tos programos privalumais, nes būtent tam ji buvo sukurta. Misione, Ačiū, galbūt kas nors iš kolegų norėtų pasisakyti arba galbūt komisijos atstovai norėtų pakomentuoti. Ar yra komisijos atstovų salėje? Taip? Ačiū, pirmininkė. Komisija mano, kad Europos audito rūmų specialioja ataskaita yra tikrai gera. Uh, Mes taip pat labai džiaugiamės bendradarbiavimu. Mes pritarėme šios ataskaitos išvadoms dėl šios programos kontrolės. Remiantis šią ataskaitą, galima teikti, kad ši programa buvo sėkminga 2007-2008 metai. Buvo dviejai pirmieji programos metai ir būtent apie tai kalbama šioje ataskaitoje. Išvados taip pat buvo pateiktos apie šiuos metus. Taigi pirmieji dviejai programos įgyvendinimo metai. Tuo metu dar nebuvo įdėktos visos valdymo sistemos ir taip pat buvo sunku įvertinti pirmųjų projektų poveikio. Turiuomenį tuos projektus, kurie buvo finansuoti šios programos, nes paprastai tokių projektų poveikis yra pastebimas po poros metų. Komisija jau anksčiau buvo atsakiusi į įvairias pastabas, kurias buvo išsakę Europos audito rūmai. Ir dabar mes galime pritarti e, audito rūmų išvadoms. Mes taip pat. E, ir tas išvadas mes įgyvendinsime arba pilna arba iš dalies. po to, kai buvo pradėta programa, dar nebuvo sustarta dėl konkrečių indikatorių, jų nebuvo net ir prabėgus trejams metams nuo programos pradžios. Vyko tikrai labai ilgas ir sudėtingas procesas dėl šios programos teisinio pagrindo. Uh, Reikėjo apibriežti tikslus, reikėjo susitarti dėl indikatorių, jų iš viso buvo 60, visa procedūra tikrai buvo labai ilga ir aš manau, kad mes pasinaudosime šią patirtimį gyventindami kitas programas. Taigi šiuo metu jau yra programos indikatoriai ir nuo kitų metų jau galėsime jais naudotis. Kalbant apie šios programos įgyvendinimą, reikia kiekybinių indikatorių. Mes iš karto galime pasakyti, kiek žmonių dalyvavo, koks buvo skirtas finansavimas, kokio dydžio buvo subsidijos, kaip vyko mobilumas tarp valstybių narių. Tokią informaciją mes gavome labai greitai, ją e, perdavėme ir kitiems. Manau, kad tai iš ties buvo labai svarbu. Taip pat e, mes esame įdėgę Leonardo da Vinci programos dalyvių atsiliepimų sistemą. Šios programos dalyviai e, gali įvertinti programą. Mes manome, kad tai tikrai labai naudinga. Mums tai padės vertinti, kokį poveikį programa e, turėjo dalyviams. Tokios informacijos mes jau taip pat gavome. Mums kilo problemų dėl vienos rekomendacijos, o būtent dėl nacionalinių agentūrų vaidmens primančioje šalyje, sutinkant programos dalyvius. Tas organizacijos, kurios siunčia dalyvius į kitą valstybę narę, rūpinasi ir jų prieimimo kokybę. Aš jau minėjau ir programos dalyvių atsiliepimo sistemą. Mes manome, kad nacionalinės agentūros turėjo prisimti per nelik daug atsakomybės ir dėl to mes nepritarėme šiai rekomendacijai. Dar viena rekomendacija. Ji yra susijusi su partneriščių paieška. Čia aš norėčiau paaiškinti, kad e, programos e, pačioje pradžioje mes jau turėjome domenų bazę. Bet e, būdavo kartais sunku patikrinti duomenų kokybę. Mes ieškojame įvairių naujų galimybių, kaip galima būtų skatinti partnerystės. Mes manome, kad tai yra vienas iš svarbiausių Leonardo da Vinci programos sėkmės kriterijų. Ačiū, jeigu dar turėsite klausimą, melai jos atsakysiu. Labai ačiū. Auditorumai, prašom. Mr. Mr. Chairman, ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat noriu padėkoti komiteto nariams už tai, kad ėmėsi. Ėmės svarstyti šį svarbų klausimą ir įtraukė jį į darbo atvarkę. Noriu pasveikinti ir padėkoti ponui Patričelo už tikrai gerai parengtą darbinį dokumentą ir daug pridurti daugiau neturiu, nes manau, kad jame viskas yra puikiai aptarta ir išdėstyta. Dėkuoju Jums už tai. Noriu padėkoti taip pat už visus gražius žodžius kurių sulaukama iš pono Petričelo, jie tikrai padrasina. Dėkuoju ir komisijos atstovui, atstoviai, kuri pasakė daug gražių dalykų apie mūsų bendradarbiavimą. Ta pati noriu pasakyti ir komisijai, kad iš ties bendradarbiavimas buvo labai sklandus ir geras. Ir kad džiugu, kad komisija pri, pritarė daugeliu išsakytų rekomendacijų ir kad iš esmės pasidžiaugia mūsų parengta ataskaita. Norėčiau, paprašau žodžio dėl keleto dalykų, keletą aspektų norėčiau aptarti. Ir visų pirma, noriu pasakyti, kad aš pastebėjau visai neseniai, kad komisija e, spalio 19 paskelbė dokumentą dėl ES biudžeto peržiūros. Ir tame dokumente radau keletą sakinių, kurie aktualūs yra šiai ataskaitai. Tai Pavyzdžiui, ketvirtajame straipsnė 20 puslapyje jūs sakote, kad tikslinės, kad išlaidos turi būti e, panaudotos, pinigai turi būti išleidžiami labai tikslingai, kad tai yra būtina. Jūs taip pat sakote, kad rytojus biudžetas, e, biudžeto lėšas turi panduoti taip, kad būtų pasiekta konkrečių apčiuopiamų tikslų. Ir man atrodo, kad mano ataskaita ir yra būtent apie tai. Ir būtent tą turime omeny, kai sakome, pavyzdžiui, kad tikslai, kuriuos išsikėlėte, tai yra didinti skaidrumą ir kiti, būtų puiku, jeigu tie tikslai būtų dar ambicingesni, nes ir būtent apie tai mes kalbame ataskaitoje. Pavyzdžiui, 48 straipsnis. Ten pasakyta, kad programų tikslai turėtų būti įvertinami, gyvendinami, realistiški, ambicingi, o kalbant apie Leonardo da Vinci programos tikslus, tai jie nebuvo tokie. E, vėlgi pris, noriu prisiminti e, Birželio 17 dienos e, komisijos paskelbtą sprendimą, kad jūs rengėtės tobulinti nurodytas programos dalis, ypač sakėte, kad tobulinsite informacijos technologijų dalį. Ne, mes galime su, su viltimi žvelgti į ateitį, vertindami Leonardo da Vinci programą. Džiugu, kai jūs sakote gražius žodžius apie ataskaitą, bet būtų dar geriau, jeigu na, auditorumo ataskaitos ataskaita padėtų pasiekti geresnių rezultatų ateityje. Ačiū. Ačiū. Ar norėtumėte ką nors pridurti, ponė Petričelo? Jei nėra daugiau jokių pastabų, pereisime prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra bendra delegacija su biudžeto komitetu į Kroatiją. Mm, parengta galutinė vizito apsilankimo Kroatijoje ataskaitą. Jis svarbi visų pirma dėl to, kad Kroatija siekia narystės Europos Sąjungoje ir todėl reikėjo įvertinti padėtį, ypač vertinant kai kuriuos labai opius aspektus. Aš nebandysiu apibendrinti ataskaitos, kuri, manau, yra puikiai parengta, ją rasite priedė E, prie mūsų šios dienos dokumento ponas Deutscheris vakar atsiunti e, e, pranešimą, kad pažymėdamas, kad mes turime ypač pagirti Kroatiją už jos pastangas kovoje su korupcija ir organizuotu nusikalstamumu. Taip pat sužinojame, kad mūsų kolega Goranas iš biudžeto komiteto uh, atsiuntė tokį pat siūlymą, tačiau pono Deutscho čia nematau. Ir galėčiau paprašyti, kad politinių frakcijų koordinatoriai tą žinę išsiuntinėtų elektroniniu paštu ir paskui mes nuspręstumėme ar įtrauktumėme tokį formuluotę ar tokią nuorodą į tą skaitą ar ne. Ponas Gairis arba ponė po, Gressler? Ich hab nur eine Lernfrage. Ačiū, aš norėčiau pasitikslinti. Ar yra kažkokia procedūra, pagal kurią mes svarstysime šią ataskaitą? Jurgen Fern, socialdemokratų frakcijos koordinatorius biudžeto komitete, jis beje taip pat vyko ir į Kroatiją, pasakė, kad pagrindinė pranešimo nuotaika ne visiškai atitinka vizitą. Jis, kaip ir kolega Deutsch, šiek tiek kritikavo tą ataskaitą. Taigi šiandien mums pateikta ataskaita. turėtų atspindėti kur, geriau Kroatijos pasiektą pažangą. Ir man kilo klausimas, kaip mes svarstysime šią ataskaitą, kokia bus procedūra, ar mes siūlysime kažkokias alternatyves formuluotės, ar siūlysime kaip papildyti tekstą ir jeigu taip, tai ką mes turėsime teikti savo tos pasiūlymus. Kolegė Greslė. Ačiū. Aš perskaičiu rekomendacijas. Perskaičiau, ką siūlo kolega Fern. Ir galiu pasakyti štai, ką. Ka Kalbant apie išorės santykių politiką, sudaro toks įspūdis, kad visi gražiai tik tai šneka ir tikisi, kad dėl to pasikeis pasaulis. Aš perskaičiau rekomendacijas, jos yra aiškios, jos nėra neigiamos, dėl to problemų nekyla. Paprastai delegacijos nariai pasitarė dėl tos ataskaitos ir galų gale visi tą tai ataskaitai pritarė. Na, ar su šią ataskaitą arba be jos vis tiek traukinys judės į priekį? Vis dėlto kiti taip pat turėtų suprasti, kad problema egzistuoja. Mes turėtumėm išnaudoti likusi laiką ir siekti didesnės pažangos galėtumėm parengti e, nuomonę savo iniciatyvą apie pagalbą Kroatijai susijusią su stojimu. Ta ataskaita praverstų ir Kroatijai, ir kitoms šalims. Aš perskaičiau dokumento tekstą ir man atrodo, kad e, ten realiai pristatoma situacija, aš tuo džiaugiuosi. Ne viską reikia tapyti rožinėmis spalvomis. Galiu pasakyti, kad aš visai pritarčiau, jeigu ataskaita išliktų nepakitusi. Eh, Ačiū. Turiu pasakyti, kad aš pritariu kolegijai Greslė. Aš pats dalyvavau šioje delegacijos kelionėje Ir turiu pasakyti, kad e, man atrodo, kad e, ši ataskaita yra tinkama ir teisinga. Be abejo, galima būtų kalbėti apie teismų nepriklausomybę, kovą su organizuotu nusikalstamumu ir korupcija. Tai yra tik niansai. Aš manau, kad ši pataskaita yra gera. Aš siūlyčiau ataskaitą palikti tokią, kokia ji yra dabar. Aš be to norėčiau priminti patvirtintas taisyklės. Jeigu jau buvo susitarta dėl kažko, tai, tai reikia laikytis to susitarimo. Uh, Na, o jeigu norima ataskaitą keisti, tai pakeitimus reikia teikti iš anksto, nes antraip viskas taptų pernelyg sudėtinga ar komplikuota. Dabar skalbi dešimties minučių per traukėlę. Na, o paskui vėl susitiksime 17.00.